Okay, so now the com I think we have a... Gerbiami kolegos, man atrodo, kad uh, kvorumas yra, tad mes galime pereiti prie mūsų darbo atvarkės. Visų pirma, norėčiau pasveikinti jūs susirinkusius į mūsų komiteto posėdį. Sveiki susirinkę po Velykų atostogų. Tikiuosi, kad uh, jūs uh, puikiai palsėjote galėjote suderinti polsį su savo kūrybiškumu. Ir dabar esate pasirengę kipti į darbus. Taigi, perikime prie mūsų darbo atvarkės. Visų pirma, antrasis darbo atvarkės punktas - tai yra darbo atvarkės patvirtinimas. 13 e, darbo atvarkės punktas yra atidėtas e, į 3-4 gegužės E, susitikimą. Pone Eva, suteiksime jai žodį. Labadiena, gerbiami kolegos. Aš norėčiau pasisakyti dėl to, kad mes ketiname atidėti balsavimą dėl e, pranešimo susijusio su nepilnamečių gerove. Esu vienos darbo grupių pirmininkė ir norėčiau uh, E, apginti šios darbo grupės darbą. Tai yra tas pastangas, e, energija, kuri e, buvo dėta į šį darbą. Nes mes dirbome daugiau negu metus. Kalbėjome apie klausimus, kurie yra labai jautrus ir yra susijęs su nepilnamečių gerove. Jūs greičiausiai žinote, kad ALDE frakcija pateikė 22 e, pakeitimo pasiūlymus, kad e, būtų išbrauktos e, tam tikros pranešimo dalis. 12 iš šių pakeitimų pasiūlymų buvo atsiimti tik tai šiandieną ir rytoj turėtų vykti balsavimas. Bent jau taip buvo planuojama elgtis. Aš laikausi nuomonės, kad taip elgtis netinkama. Tiesiog ignoruojamas sunkus vienerių metų darbas, kurį mūsų darbo grupė nuveikė. Alde frakcija tiesiog neįvertina, neįvertino mūsų atlikto darbo. Aš puikiai žinau, kokias teisės turi visi Europos parlamento nariai. Visi mes turime teisę pateikti pakeitimų pasiūlymų. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad mes negalime nutilėti šio fakto, kad e, kalbant apie e, pateiktus ALDE frakcijos pakeitimus, e, juos taip pat kaip ir paremė šios, šio komiteto pirmininkė. Taigi jūs tiesiog e, kaip ir nuvertinote mūsų darbo grupės darbą. Reikia pasakyti, kad e, tokį veiksmą reikėtų pasmerkti ir e, be kita ko reikia paminėti, kad buvo atsijimti e, tam tikri pakeitimai, kurie galų gal e, prieš tai, sakykime, buvo kaip ir patvirtinti pačios ALDE frakcijos. Aš e, pati darbo grupėse pirmininkė visada stengiausi atsižvelgti į visų politinių frakcijų norus, siekiau užmėgsti dialogą su visais, įsiklausyti į nuomonės, tačiau netgi paskutinės diskusijos metu, E, kai buvo aptartas tas darbo grupės galutinis projektas, nebuvo kalbama e, apie kažkokias e, na, kritinės pastabas nei ALDE frakcijos, nei, sakykime, pirmininkės, šio komiteto pirmininkės atžvilgiu. Ji pati darbo grupėje nedalyvavo, todėl elgesi, tokį elgesį, sakykime, vertinčiau neigiamai. Jūs e, taip pat e, sumenkinate savo elgesių peticijų komitetų, e, komiteto įvaizdį. Taip pat norėčiau priminti, kad skirtingai nuo kitų dokumentų, pavyzdžiui, kurie yra rengiami per faktų nustatymo misijas, mūsų darbo grupės parengtame dokumente sakėme, kad esame pasirengę šį dokumentą keisti. E, laikui bėgant, tačiau paprastai taip nėra daroma. E, toks variantas buvo pasirinktas tam, kad mes galėtumėm e, surinkti kuo didesnę paramą, jeigu ne vienybę šio dokumento atžvilgiu. Deja, vieni, kad šiam dokumentui pritartų visi, nebuvo įmanoma pasiekti. Dabar dėl rekomendacijų. Tai rekomendacijų pirmasis projektas buvo pristatytas visiems. Visoms politinėms frakcijoms pastoriosios galėjo pateikti savo nuomonės, į kurias mes atsižvelgtumėm rengdami e, e, kompromisinį variantą. Alde frakcijos atstovas e, pareiškė, kad toks pasiūlymas nėra priimtinas. Jis kreipėsi į mane, kad E, aš pateikčiau pati dokumento pasiūlymą, rekomendacijų pasiūlymą, tą ir padariau. E, po penkių dienų buvo pristatytas tas rekomendacijų projektas ir po to dvi savaitės e, politinės frakcijos galėjo teikti savo pakeitimo pasiūlymus. Taigi aš viešai norėčiau pasmerkti susidariusią situaciją ir tikiuosi, kad tokios situacijos nepasikartos ateityje. Labai svarbu, E, užtikrinti, kad ateityje tokio pobūdžio elgesys būtų netoleruotinas, ypač galvojant apie e, peticijų komiteto pirmininkę, nes būtent jūs, kaip pirmininkė, turite rūpintis peticijų komiteto įvaizdžiu. Aš pati asmeniškai e, norėjo užtikrinti kuo didesnį demokratiškumą, skaidrumą, kuo platesnį dialogą ir tuo didžiuojuosi, kad e, siekiau šių tikslų. Norėčiau padėkoti visiems darbo grupės nariams, kurie iki šiol dalyvavo e, mūsų darbuose. Ir prie, prie, prie mudomen, kad yra atsijimta 12 pakeitimų pasiūlymų, tačiau esu pasirengusi pritarti tam, kad dėl šio teisės akto būtų balsuojama kitą savaitę. Dėkuoju. Mrs. Stanoka. Pane Ždanoka. Dėkoju pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad buvo pateiktas protingas pasiūlymas. Tai yra protingas pasiūlymas, esant tokiai situacijai, ji mano galva yra labai keista, Aš nuo 2004 metų dirbu peticijų komitete ir vykau į kelias e, faktų nustatymo informacinės misijas. Kartais būdavo ir nesus, ne, nesutarimų, bet e, viską išspręsdavome ir tikiuosi, kad šiuo atveju irgi taip ir bus. Visų pirma, pakeitimų, pasiūlymų atsiemimas ir po to tam galim pritarti ir po to reikėtų nukelti balsavimą. Jeigu bus pritarta balsavimo nukelimui, tuomet galėsime vėl atkurti santaiką. Nes būtų apskritai labai keista, yra labai keista, kodėl buvo pasiūlyta 20 pakeitimų pasiūlymų, nes daugiausia tai buvo siūlymai išbraukti teksto vietas, kai kur buvo pasiūlymai performuluoti. Ir tie pasiūlymai performuluoti nebuvo uh, labai daug kuo geresni negu tos formuluotės, kurios buvo siūloma išbraukti. Mūsų frakciją atstovavau aš pati toje darbo grupėje, dalyvavau beveik visose posėdžiuose. Jeigu pati negalėdavau dalyvauti, dalyvaudavo mano e, padėjėjai ir iš tiesų man labai gaila, kad susiklosti tokia situacija. Ir tokie pakeitimai patikti paskutinę minutę yra didžiulis surprizas, gal netgi šokas mums. Ir aš labai tikiuosi, kad įvyko kažkoks nesusipratimas, pritrūko laiko ar noro perskaityti tekstą atidžiai ir pritarti tam, kas yra siūloma, arba nepritarti tam, kas yra siūloma. Na, žinoma, kartais mes, Europos parlamento nariai, labai daug pasikliaujame savo patarėjais ir kartais to daryti nereikėtų. Kartais reikėtų patiems įsiskaityti į tai, ką siūlome kaip pakeitimus. Taigi mano pasiūlymas būtų toks. Nukelti balsavimą ir suorganizuoti atviras ir nuoširdžias diskusijas ir tikiuosi, kad šita situacija išsispręs taika, ne pačiomis palankiausiamis sąlygomis yra geriau negu karas palankiomis sąlygomis. Nežinau, gal čia angliškai nelabai natūraliai skamba toks išreiškimas, bet man labai patinka šita patarlė. Dėkui. Peters Jar. Dėkoju, ponai pirmininkė. Aš nesuprantu, kodėl kolegos nuliūdo. Jeigu pakeitimai buvo pasiūlyti, tai niekas nieko čia nepažeidė. Visos frakcijos turi teisę pateikti pasiūlymus ir EPP, ir ALDE, ir panašiai, o komiteto pirmininkė, kaip ir bet kuris kitas Europos parlamento ar komiteto narys, turi teisę pritarti kokiem nors pakeitimams dėl kurių po to yra balsuojama, tai yra labai normaliai prastinė demokratinė procedūra. Tai viena. Antra, Man atrodo, kad kažkas čia ne, neveikia, jeigu yra siūloma nukelti balsavimą. Pone Tanokas sakė, kad nori nuoširdžių ir atvirų diskusijų. Mes irgi to norime EPP frakcijoje. Darbo grupėje mūsų atstovavo ponas Pitera ir irgi stengiasi diskusijoje dalyvauti atvirai. Bet jeigu nėra noro siekti kompromiso, tai tuomet nieko nepasieksime. Mums labai nepatinka ta. ta mums gali būti, kad nepatiks kažkoks pranešimas mums kaip frakcijai, bet mes milžiniškų bangų dėl to nekeliame. Dėl paties pranešimo mums atrodo, kad jis yra labai vienpusiškas. Ir tikrai reikia jam siūlyti pakeitimų, Ir aš džiaugiuosi, kad ne tik Europos liaudės partija, bet ir Aldė pasiūlė pakeitimų. Todėl turėtume pasinaudoti progą, nukeliant balsavimą ir patobulinti tekstą. Tai yra labai demokratinė procedūra. Norinčių kalbėti nėra daugiau mano sąraše. Kolegos, norėčiau šitą patikslinti. Ne, ponia Kuneva dar, prašau, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Aš sutinku su kolega. Tikrai reikia sažiningų atvirų diskusijų. Reikia pasižiūrėti, kurią kryptimį eiti toliau. Tai buvo pasiūlyta pakeitimų, jie buvo pasiūlyti paskutinę minutę, nebeliko laiko juos įsigilinti ir jų aptarti. Ir mes nelabai matome, kokia logika yra remiamasi tuose pakeitimuose. Taigi aš siūlyčiau viską labiau suplanuoti, kad galėtume apsitarti, kaip dirbti toliau su tuo pranešimu, kada vyks diskusijos, kada bus užbaigtos visos procedūros. Ne, negalima leisti, kad laikas tiesiog mums birėtų pro pirštus kaip smėlis. Dėkoju. Dabar reikia eiti prie kitų darbo tvarkės klausimų. Kolegos, aš noriu kai ką pasakyti labai aiškiai dėl turinio. Kadangi esu Europos parlamento narė, tai turiu teisę išreikšti savo politinės pažiūras. Bet kaip komiteto pirmininkė, man tenka ypatinga atsakomybė, kai ar pranešimas, ar žodinis klausimas, ar kas nors kitas yra pateikiama, aš tos pozicijos turiu laikytis ir ją ginti iki paskutinės minutės. Tai sudariusi jau ne kartą, nors ne visada tekdavo ginti savo asmeninę nuomonę, nes mano asmeninė nuomonė skirdavosi nuo komiteto pozicijos. Bet visą laiką aš gindavau komiteto poziciją. Bet kol nėra komiteto sprendimo padaryta, aš esu laisva laisvai reikšti savo politinės pažiūros, kaip ir jūs galite tai daryti. Aš esu nedidelės frakcijos atstovė Europos parlamente ir jeigu kolega iš mano frakcijos paprašo pasirašyti po pakeitimais, aš tą ir padarau, kaip ir kiekvienas iš jūsų. Tokiu būdu parodau, kad pakeitimas e, atspindi mūsų frakcijos nuomonę ir aš turiu pilną teisę tą daryti. Klausimai susijęs su vaikais, su globos teisėmis yra be abejo labai uh, opus labai subtilus ir kiekvienas Europos parlamento narys, kiekvienos frakcijos narys supranta, kad tai yra svarbus klausimai, dėl to ir buvo nuspręsta atidėti balsavimą, kad būtų galima pasi, padiskutuoti. Bet buvo išsakyta skirtingų nuomonių dėl to, kaip turėtų būti organizuojamas darbas darbo grupėje. Tie metodai, kurie buvo naudojami, ekspertai, kurie buvo kviečiami, susilaukė kritikos. Labai daug kritikos iš atskirų parlamentarų ir iš frakcijų. Aš suprantu taip, kad kritika buvo išreikšta atvirai ir aiškiai visiems darbė dalyvaujantiems asmenims. Ir ta kritika buvo išreikšta pateikiant pakeitimų darbo grupės pranešimui. Tai yra normali procedūra. Met, tokį metodą visada taikome. Bet taip pat aš suprantu, kad buvo priimtas vienbalsis sprendimas nukelti balsavimą dėl e, to pranešimo iki kitos savaitės. Tokiu būdu bus laiko šešėliams pranešėjams susirinkti, rasti kompromisus, parengti geresnį tekstą. Aš sveikinu tokį sprendimą ir manau, kad jis tikrai yra pats naudingiausias mūsų komitetui. Mane taip pat informavo, kad mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas irgi paprašė surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimą. Mūsų pranešėja tai yra, ji to paprašė dar iki Velykų ir ji tikrai yra pasiruošusi bendradarbiauti su kolegomis. Ir Aš manau, kad tikrai reikėtų suteikti daugiau laiko kolegoms padirbėti kartu, patobulinti tekstą ir aš esu susitikinusi, kad net ir mūsų komitete kitą savaitę galėsime nubalsuoti sėkmingai. O dabar, manau, reikėtų eiti toliau ir nenoriu suteikti žodžio niekam kitam, nes laukia peticijų teikėjai už durų. Taigi, baigiame diskusijas dėl šio punkto. Pone pirmininkė, taip nesažininga. Aš turiu pasakyti, kad jūs pasakėte tai, kas yra absoliučiai neteisinga, nepriimtina. Jūs sakėte, kad buvo išreikšta daug kritikos ir daug kas buvo kritikuojama dėl darbo grupės darbo. Tai yra visiškai nesažininga ir neteisinga, taip sakyti, nes tik vienas narys ir viena frakcija kritikavo darbo grupės darbą. Ir aš labai atsiprašau, bet veikiame demokratijos sąlygomis ir bent vieną kartą EPP nesudaro daugumos. Ta reikėtų pripažinti. Yra taip. Ir frakcijų dauguma visą laiką sprendžia, kaip dirbti toliau. Tokia yra tikrovė. Ir aš esu įsitikinusi, kad dar, visi darbo grupės nariai e, gali tai paliudyti, kad taip ir buvo. Ir kad jie galėtų pakartoti tą patį, ką aš dabar sakau, labai atvirai ir labai aiškiai jeigu aiškumas ir sažiningumas yra mūsų siekėmybė. Gerai, patikslinote. Ačiū, ponas Pitera, prašo žodžio. Pone. Dėkuoju pirmininkė. Aš nenorėjau pasisakyti, tačiau galbūt vertėtų įsitraukti į šias diskusijas, kadangi ir aš dalyvavau šios darbo grupės e, darbe ir e, buvau savo politinės e, frakcijos atstovė, tačiau mes kalbėjome apie tokią jautrą temą kaip vaikai. Ne vieną kartą buvo kalbama apie daugumą, apie mažumą, tačiau mūsų politinė frakcija nori spręsti problemas, su kuriamis susiduria nepilnamečiai. Ir šiuo atžvilgiu mes e, nekalbame apie e, politinių frakcijų daugumą ar mažumą. Mūsų tikslas yra e, pasiekti realių rezultatų nepilnamečių atžvilgių. Todėl mes ir dirbome. Esame įsitikinę, kad parengtas dokumentas yra šališkas. Ne todėl, kad neatsižvelgiama į EPP frakcijos pakeitimus. Šis pranešimas yra šališkas, todėl kad e, pateikia tik tai tokius dalinius e, problemos sprendimus. Mes e, kvestionavome ekspertų pateiktus pasiūlymus ir nenorėčiau prie to grįžti. Bet tikrai galiu dar kartą pasakyti, kad man kilo abejonių e, dėl šių e, ekspertų profesionalumo. Man atrodo, kad jie tiesiog vadovavosi tik e, savo patirtimi, emocijomis, tačiau ne objektyviais įrodymais ir kriterijais. Taigi, ko mes pagėdavome? Mes pagėdaujame objektyvaus dokumento, kur nedominuotų galiotų vienokios ar kitokios e, pažiūros. Norime objektyvaus e, dokumento. Ir tos e, kritikos, kritinės pastabos, kurias aš išsakiau savo frakcijos vardu, neturėtų būti priskiriamos vienai tik politiniai frakcijai. Aš manau, kad mes darbą turėtume vertinti pagal rezultatus. Two. Gerai, kolegos, dabar eikime toliau, nebegalime skirti laiko šioms diskusijoms, balsuosime kitą savaitę, dėl to jau sutarėme. Taigi trečias punktas - vasario ir kovo mėnesio posėdžių protokolų tvirtinimas, tie protokolai išplatinti, jeigu neprieštaraujate, protokolus tvirtiname. Toliau pirmininkės pranešimai. Neturiu kol kas jokių pranešimų. Taip pat nėra pateikta pasiūlymų dėl kitų darbo tvarkės klausimų. Dabar pereikime prie pirmosios šios dienos peticijos. Tai yra 1236 peticija pateikta 2015 metais. Ja pateikė Bronis Ropė ir prie jos pateikti 4,5 tūkstančio parašų. Tai yra peticija dėl pieno sektoriaus padėties Lietuvoje. Peticijos autoriaus nėra Buvo pranešta, kad jis dalyvaus, bet kadangi jo nėra, suteiksime žodį komisijos atstoviai poniai Mison. Tikiuosi, kad ji yra. Taip, aš esu čia, laba diena pirmininkė, laba diena visiems. Aš su Brigitte Mison dirbu Europos komisijos Agri generalinėme direktorate. E, trumpai pristatysiu tai, ką ponas Ropė mini savo peticijoje. E, Lietuvoje e, pieno supirkimo kainos yra pačios mažiausios Europos Sąjungoje. Ir jis teigia, kad pieno kvotų panaikinimas bei Rusijos embargas lemia tas labai mažas kainas. Peticijoje yra kalbam apie keturis dalykus. Jis prašo daugiau paramos e, toms valstybėms, kurias paveikė Rusijos embargas. Taip pat prašo mm, patvirtinti teisės aktus, skirtus kovoti su nesažininga e, konkurencija. Taip pat reikalauja, kad būtų daugiau metardarbiavimo tarp pieno gamintojų ir taip pat prašo naujų e, taisyklių, naujo reglamentavimo pieno sektorėje. Komisija parengė atsakymą raštu, jis buvo pateiktas praėjusią vasarą. Savo e, rašytinėme atsakyme komisija pripažino, kad Lietuva itin paveikė Rusijos embargas ir būtent į tai komisija atsižvelgė E, rengdama įvairius priemonių paketus. Jūs turbūt prisimenate, kad nuo 2014 metų vasaros e, yra taikomos tikslinės priemonės skirtos e, Baltijos valstybių pieno sektoriui, tarp jų ir Lietuvos pieno sektoriui, taip pat vėliau buvo taikomos priemonės Suomijai. Tai yra keturios valstybės narės, kurias, kurių pieno sektorių labiausiai paveikė Rusijos embargas. Vėliau, 2015 metais ir 2016 metais, E, buvo patvirtinti kiti tikslinės paramos vokai ir tai jau buvo priemonės skirtos 28 valstybėms narėms. E, kas kart skaičiuojant paramos vokus, Lietuvai buvo taikomos palankesnės sąlygos, siekiant atsižvelgti į tai, kad e, Rusijos embargas itin paveikė Lietuvą. Be įvairių priemonių paketų, kurias neseniai patvirtino komisija, Manau, dar vertėtų priminti, kad bendrojo žemės ūkio politikoje yra numatytas biudžetas tiesioginiai paramai ir kaimo plėtros priemonėms. Taip pat yra ir kitų um, žemės ūkio politikos e, krypčių, kurios yra skirtos paremti e, žemės ūkį ir tai konkrečiai pieno sektorių tiek kol kas. Ačiū. Ponas Marijas. Pirmininkė. Sureaguodamas į šią konkrečią peticiją, norėčiau pakalbėti apie e, Rusijos embargo poveikį, nes tą poveikį pajuto nemažai valstybių, o iš tų priemonių, kurio, kur buvo imtasi Graikijos, ekonomika ir gyvulininkystės sektorius itin pajuto poveikį. Iš tikrųjų, ta parama buvo labai menka ir kai buvo, kai ES numatė taikyti priemonės ir kai Rusija e, atsakė savo priemonėmis, kartu su kolegomis iš Italijos klausiau, kokios kompensacijos gali tikėtis Graikijos ir Italijos ūkininkai, ypač E, gyvulininkystės sektoriaus atstovai. Tačiau priemonės, kurių buvo imtasi, yra nepakankamos, o padaryta žala yra didžiulė. Žinoma, tai yra politinis klausimas mm, politika lems, ką, e, kas bus daroma su priemonėmis taikomomis Rusijai. Aš manau, kad sankcijos turi būti panaikintos, nes tai daro didelį poveikį Graikijos ir kitoms šalims, e, šalių, kitų šalių ekonomikai. Mm, o jeigu ne, tai turėtų būti mokama teisinga kompensacija tiems, kurie nukentėjo. Taip pat reikia koreguoti ir pien, pienininkystės uh, pieno sektoriaus politiką ir aš apie tai kalbu kitoje peticijoje, kuri e, tiesiogiai susijusi su pieno kainomis ir priemonėmis, kurių reikia imtis. Also wir sind uns, äh, wir sind uns einig, dass das. Äh, Panas Jar, aš sutinku, kad e, žemės ūkis, e, Europos ūkininkai pajus poveikį turime krizę pieno sektoriuje, kurią lėmė ne tik Rusijos embargas ir komisija bandė spręsti šios ryties problemas. Ta e, žemės ūkio problema buvo labai plačiai aptarta Žemės ūkio komitete. Komisija teigia, kad daro viską, ką gali. Galiu pateikti du pavyzdžius. Visų pirma, buvo pasiūlytas priemonių paketas ir kompensacijos, bet reikia tiesiog e, suprasti, kad jeigu valstybės narės nebus pasirengusios e, įmokėti savo dalies į biudžetą, tai e, bus, tai reikš komisijos darbo pabaigą. Lėšos turi būti perskirstomos, mes turime aiškiai žinoti, iš kur įmamas finansavimas. Naujų pinigų nėra. Ir jeigu valstybės narės nesutinka mokėti, tai kyla problema. Valstybės narės teigia, kad e, nori padėti, tačiau kai ateina laikas mokėti pinigus, tas noras išgaruoja. Na, priemonės iš dalies e, siejasi su Rusijos embargu, bet aš manau, kad mes visi Turime palaikyti tvarkingus e, santykius. Ta pati reiktų pasakyti ir apie Rusiją. Jeigu mes nesutvarkysime tų santykių, tai e, atsiras daug ekonominių padarinių. Aš norėčiau, kad protokole užfiksuotumėte, jog Žemės ūkio komitetas ir taip pat Žemės ūkio direktoratas padarė viską, ką galėjo buvo imtasi su tiesioginė parama susijusių priemonių, intervencijų ir taip toliau. Noriu, kad čia mano žodžiai būtų užfiksuoti protokole. Apibendrindamas, galiu, manau, kad e, šią peticiją dabar galime uždaryti. Ačiū, daugiau norinčių pasisakyti nėra. Ir aš manau, kad aš jau galiu užbėgti už akių tam, ką ketina pasakyti komisija. Aš siūlau kolegoms vadovautis tuo, ką sakė Peter Jar. Komisija iš tikrųjų išnaudojo visas galimybes. Taigi dabar, manau, turėtume baigti nagrinėti šią peticiją ir nusiųsti atsakymą susipažinti Lietuvos institucijoms, kad Lietuvos institucijos žinotų, jog buvo pateikta peticija, prie kurios prisijungė daug piliečių ir Turime į tai atkreipti Lietuvos institucijų dėmesį. Ar sutinkate? Gerai. Dabar pereikime prie kito punkto, tai yra peticija 967 pateikta 2016 metais, ją pateikė Detlef Velbroch, Lokstedt savivaldybės vardu. Tai yra peticija dėl e, mažų pieno kainų e, pieno sektoriuje tame regione ekonominio poveikio. Peticijos autoriaus nėra, vėl suteiksiu žodį komisijos atstovai poniai Mison. Mizon. Ačiū pirmininkė. Šioje peticijoje ponas Velbrok akcentuoja tai, kad mažos kainos pieno sektoriuje kelia pavojų šeimos ūkiams, kad tai lemia kraštovaizdžio kaitą, kaimo Mm, infrastruktūros kaitą. E, jis e, teigia, kad reikia ieškoti regioninių, nacionalinių ir europinių sprendimų. Jis prašo perinamojo laikotarpio paramos. E, jo teigimu vartotojai priversti mokėti daugiau, bet kainas maž, kainos mažėja dėl didelių priekybos centrų ilgesio. Komisija supranta, kokių čia yra iššūkių, bet e, taip pat manome, kad yra ir galimybių. Jūs žinote, kad e, kiekvienais metais e, bendrai žemės ūkio politikai skiriami 59 milijardai eurų. Mm, čia kalbu ne tik apie tiesioginę paramą, bet ir kaimo plėtros priemonės ir kai kurias rinkos priemonės. Ir be tų didžiųjų uh, ramščių, taip pat vykdoma ir kokybės politika, kurioje akcentuojama e, įvairių regionų žemės ūkio produkcijos įvairovė. Taip pat yra ir valstybinių intervencinių pirkimų priemonių, taip pat privataus sandėliavimo priemonių, be tų priemonių paketų, e, kurias aš minėjau ir kurias mums priminė ponas Jar, yra kitų priemonių, kurios yra skirtos padėti ūkininkams, ypač e, augintojams e, įveikti sunkumus, tai yra vadinamoji tikslinė parama. Ir čia turime nemažai priemonių, kurios yra skirtos stabilizuoti rinkai. Mes taip pat e, stengiamės atkreipti valstybių narių E, dėmesį į tas galimybės, kurių yra valstybės pagalbos rytyje, e, tai yra dėminimis pagalba. Taip pat e, mes vykdome ir skatinimo politiką, tai sutikia galimybę reklamuoti ūkius, taip pat ir pieno sektorija. Taip pat buvo įsteigta rinkų darbo grupė, ji dirbo per visus 2016 metus ir parengė keletą rekomendacijų, e, prie kurių šiuo metu dirba komisija. Ir visa tai buvo e, daroma kartu įgyvendinant bendro žemės ūkio politikos modernizavimo projektą. Vyksta viešosios konsultacijos, kuriuose gali dalyvauti visi ir mes raginame visus piliečius dalyvauti šiuose konsultacijose ir kartu su Europos institucijomis formuluoti ir plėtoti būsimą bendrąją žemės ūkio politiką. Ir vykstant toms konsultacijoms, pavyzdžiui, buvo pateiktas kvietimas piliečiams pareikšti norą mokėti daugiau žemės ūkio produktus, jeigu to prireiktų. Taip pat e, turime ir pieno paketą. Tai yra priemonė, tai yra galimybė e, pieno sektoriaus atstovams labiau įsitvirtinti žemės ūkio grandinėje. Taigi mes manome, kad e, pieno sektorius, kad ir kur jis veiktų, turi turėti priemonių, kad užtikrintų savo tvarę ateitį. Ačiū. Ačiū Jums. Vėl žodžio prašo ponas Marijas. Pirmininkė, šioje peticijoje kalbama apie labai svarbius e, klausimus. Deja, mūsų posėdėje nedalyvauja daug uh, E, kolegų, tačiau mes turėtumėm iškelti apskritai BŽUP politikos klausimą, nes e, mes e, kalbame apie politikos principus, kurie turi poveikį skirtingoms ūkininkavimo veiklos. Mes matome, kad egzistuoja atvira konkurencija visame žemės ūkio sektorija ir tai mažina ūkininkų pajamos. Ir todėl aš nepritariu tam, ką sakė komisija. Aš ne vieną kartą sakiau, kad reikia peržiūrėti žų politiką. Tai yra viena. O antra, tai mes kalbėjome apie kokybę. Kokybė yra e, labai svarbi, kalbant apie e, produktus, kurie saugomi geografinę nuorodą. E, Šiuo atžvilgiu nereikėtų pamiršti tokių sutarčių kaip SETA. Pagal e, SETO sutartį norima atsisakyti, pavyzdžiui, e, tokių dalykų kaip e, kilmės nuorodos, kurios yra taikomos feta sūriui. Šiaip Graikijoje buvo organizuojamos netgi demonstracijos prieš CETA e, sus, e, susit, susitarimą, nes mm, jei feta sūriui nebus taikomos geografinės kilmės ženklas, tokia apsauga šio sūrio kaina ženkliai sumažės. Taigi mes norime, kad feta sūris būtų e, kaip ir apsaugotas. Žinia, kad e, netgi Kanadoje yra gaminamas feta sūris iš karvių e, pieno. Taigi laikausi nuomonės, kad reikia keisti politiką ir komisija turėtų peržiūrėti e, situaciją, kurioje yra atsidūrę Graikijos ūkininkai. Šiandieną e, yra komisijos atstovė ir norėčiau ją informuoti, kad yra labai daug problemų, kurios pavyzdžiui yra susijusios su ūkininkų pajamomis. E, sakykime, tam tikros subsidijos, kurios anksčiau buvo mokamos ūkininkams, yra nutrauktos dėl e, trojkos priimtų sprendimų. Sakykime, kaip ir e, į ūkininkų sąskaitas yra pervedamos tam tikros e, subsidijos asignavimai, tačiau prieš jiems išgryninant pinigus sakykime, įsikiša socialinis fondas, kiti fondai, dėl kurių e, ūkininkai negali skirtomis lėšomis pasinaudoti. Gerbime pirmininkė, turiu pasakyti, kad yra labai daug problemų ir su Graikijos miškais. E, kilo klausimas, kas yra e, miškas ir kas ne. Visai neseniai esu apsilankęs Eukaristijos E, regione, kuriame Graikijos valdžia priemė sprendimą, kad daugelis privačių teritorijų, kurios anksčiau buvo e, ganyklos, priklauso valstybei, kadangi tai nevat yra miškai. Taigi dabar valdžia ketina perimti privačią teritoriją savo žiniom ir privatus e, ūkininkai negalės tose ganyklose ganyti savo gyvulių Tai yra rimta problema, apie ją noriu informuoti komisijai komisiją ir noriu šią problemą jau įvardinti šiandieną, nes tai, kas vyksta, e, prilyginama e, nacionalizavimui, privačios e, žemės e, užgrobimui. E, kaip ir užimta žemė bus e, pavesta administruoti e, Graikijos fondui, kuris bendradarbiauja su Trojka, siekiant užtikrinti, kad Graikijos skola būtų išmokėta. Taigi, ko mes siekiame? Mes norime, kad būtų apsaugotos ūkininkų teisės ir komisija turi išklausyti mūsų vardinamas problemas, nes e, vakar aš kalbėjau Graikijoje ir sakiau, kad aš įvardinsiu e, proble, komisijai, su kuriamis problemomis susiduria Graikijos e, piliečiai. Ačiū pirmininkai. Ačiū. Iš tiesų reikėtų paminėti ne tik fetą, bet ir kitus sūrius, kurie yra gaminami Graikijoje. Pirmininkė, žinote, kad Graikija garsėja būtent fetos sūriu. Ponas Jar. Tai supraskite mane teisingai, tačiau 2016 metais, kalbant apie pieno kainas, reikėtų pasakyti, kad pieno kainų sumažėjimas ženkliai paveikė ūkininkus. Komisija pasistengė tai sureaguoti. Pieno sky, e, sektorius yra labai didelis, turintis didelį poveikį apskritai žemės ūkiui. Taigi, nemanau, kad e, mes kaip e, peticijų komitetas galime išspręsti e, šią problemą, nes dar kartą kartota, e, župo politika turėtų būti reformuojama. Yra ne vienas pasiūlymas pagal žup paketą, kuri, kurie bus įgyvendinti. Ir kalbant apie pienų sektorių, nemažai priemonių bus skirta ir jam. Mes, e, manau, kad turime pasirinkti tinkamus ginklus kovojant su problemomis skirtinguose sektoriuose. Be to, turime užtikrinti, kad e, būtų tie pokyčiai pieno sektorija. ES yra grinasis eksportuotojas. E, mes eksportuojame daugiau pieno produktų nei importuojama. Tai gali E, nuskambėti keistai, tačiau reaguojame į pasaulinę rinką, turime stebėti paklausos, pasiūlos dėsnius. Ir į tai reaguoti. Aš siūlyčiau paskelbti šią peticiją nesvarstytiną. Gal peti, peticijos teikėją reikėtų informuoti apie komisijos veiksmus, apie agri komiteto e, darbą. Tačiau turiu pasakyti, kad e, kalbant apie pienų kainą, šis klausimas tikrai yra labai aktuolus ir vertas dėmesio, galvojant apie žemės ūkį nes e, suprantame, kad e, ūkininkai nebegali išgyventi iš pajamų, kurios e, gauna pardavę pieną, tai kelia grėsmę apskritai pieno sektorių egzistavimui. Manau, kad šis klausimas bus e, išnagrinėtas tiek Agri komitete, tiek komisijoje. Dėkui, daugiau norinčių kalbėti mano sąraše nėra, taigi manau galime baigti diskusijas dėl šio klausimo. Aš siūlyčiau nebesvarstyti šios peticijos, išgirdus tai, kas sužinojome iš komisijos ir taip pat todėl, kad peticijos autorius buvo paragintas pateikti savo komentarus per du mėnesius atvirų konsultacijų procedūros metu ir jisai tuo kvietimu nepasinaudojo. Manau, kad reikėtų baigti šitos peticijos svarstymą ir klausiu kolegų, ar jūs tam pritartumėte. Suprantu, kad taip. Dėkoju. Eikime toliau. Kitas punktas. Dar viena peticija susijusi su ta pačia tema. Tai yra peticija, kurios numeris 1199-2016 metų peticija, ją pateikė Jorgas Pral, dėl to, kad buvo atmesta jo paraiška gauti paramą dėl pieno produkcijos mažinimo. Jo čia nėra, bet yra komisija ir pasirengusi pasisakyti. Ačiū. Pirmininkė, ponas Pral yra ūkininkas, kuris turi keletą dešimčių, maždaug 30 melžiamų karvių. Jis norėjo dalyvauti pieno gamybos mažinimo programoje, kurią komisija įgyvendino 2016 e, metais Liepos mėnesį kaip vieną iš priemonių dalį. Jo prašymas buvo atmestas, kadangi ponas Prail Liepos mėnesį nepristato pieno e, į pieno supirkimo punktus. Jis pristato pieną pavasarį. E, e, vasarą e, karvės atsiveda veršiukų ir visas e, pienas atiduodamas jiems. Taigi 2016 metais Liepos mėnesį jis nepristatė pieno. E, jis mano, kad ją patyrė diskriminaciją, kadangi neturėjo galimybės dalyvauti šioje programoje. Komisija pateikė atsakymą raštu, reaguodama į šią peticiją, kad geriau suprastumėte temą, reikėtų grįžti prie tų priežasčių, kodėl mes įgyvendinome, pasiūlėme pieno gamybos mažinimo programą. 2016 metais, kaip mums prinė ponas Jar, e, pieno kainos labai smarkiai krito ir e, išsibalansavo pasiūla ir paklausa. Ir mes supratome, kad reikia atkurti tą pusiausvyrą, reaguojant į pasiūlą. Taigi komisija pasiūlė programą kom, mokėti tam tikras sumas už kiekvieną ne, nepagamintą pieno uh, Mm, kilogramą visiems ūkininkams, kurie pageidavo dalyvauti toje programoje. Tačiau e, čia buvo iškelta sąlyga. Ta programa galėjo pasinaudoti tik aktyvus ūkininkai, kad ta programa e, padarytų poveikį rinkai, kad sumažėtų gamyba, kad vėl rinka susibalansuotų. Ir tuo metu, kai rengėme reglamentą, naujausi duomenys, kuriuos turėjome, kurie mus leido patikrinti, ar pieno augintojai, gamintojai tikrai yra aktyvūs, kaip tik buvo Liepos mėno. Taigi reglamente yra nuostata, kurioje pasakyta, kad mm, norint gauti teisę pasinaudoti reglamento priemonėmis, ūkininkai turi e, pateikti įrodymų, kad jie pristatė pieną Liepos mėnesį 2016 metais. Ponas Prail negalėjo pateikti tokių įrodymų ir jis negalėjo e, dalyvauti Taigi nebuvo jam taikoma diskriminacija, tiesiog jis negalėjo dalyvauti šiuose priemonėse. Tame 2016 m. Liepos mėnesio pakete buvo ir kitų priemonių. Pavyzdžiui, e, priemon, pagal vieną priemonę 28 valstybėms narėms buvo paskirstyta 350 milijonų eurų. Ir peticijų komitetui noriu peticijų komitetą noriu informuoti, kad ši programa dabar baigta ir mes padarėme išvadą, kad Vokietija daugiausia pasinaudojo šią programą. E, taigi, kalbant apie pieno gamybos mažinimą, daugiausia naudos ir daugiausia ta programa naudojosi Vokietija. Ačiū, dabar žodį suteiksiu kolegoms. Niekas nenori pasisakyti. Peter. Taip. Aš norėčiau pasakyti, kad, na, sąlygos yra tokios, kokios yra. Komisija paaiškino, kokios buvo tos sąlygos, paaiškino, kokia buvo tai programa, kad e, buvo labai svarbus pieno gamybos rezultatai 2016 m. Liepos mėnesio. Ir tiesiog liūdna, gaila, kad tas ūkininkas negalėjo Liepos mėnesį pristatyti pieno į pieninės. Na, manau, galime pasakyti peticijos autorių, kad jisai gali kreiptis ir pasinaudoti kokią nors nacionalinę paramos sistemą, nes šiuo atveju buvo labai aiškios sąlygos komisijos nurodytos, kad 2016 metais Liepos mėnesį reikėjo aktyviai teikti pieną į pieninės, norint gauti tą paramą tiekti į pienės, o ne šiaip primelžti pieną ir paskui atiduoti jį veršeliams. Taigi tiesiog tokia nepalanki situacija buvo susikloščiusi. Na, bet taisyklės buvo pakankamai aiškios ir tų taisyklių reikia laikytis. O jeigu netitinki reikalavimų, tai, na, belieka apgailę statų. Tai galbūt galėtume paraginti peticijos autorių kreiptis į nacionalinės institucijas, naudotis nacionalinėmis priemonėmis. Dėkui, tikrai labai išmintingas Pieterio patarimas, taip mes ir padarysime. Išsiųsime peticijos autoriui laišką, paraginsime jį kreiptis į nacionalinės institucijas ir pasinaudoti nacionalinėmis paramos sistemomis, kurios jam būtų prieinamos. Ta padarysime labai nuoširdžių tonų, nusiųsime jam laišką, išreikšime apgailestavimą dėl to, kokioje padėtyje jis atsidūrė. Bet reikia nepamiršti, kad tai yra byla e, tebe svarstama nacionaliniuose teismuose, nes peticijos autorius kreipėsi ir į teismus. Na, bet su mumis tai nieko nėra susiję, nes tai yra nacionalinio teismo byla. Taigi nusiųsime jam tokį laišką ir po to peticijos daugiau nebenagrinėsime. Ar sutinkate? Gerai, dėkoju. Toliau. Kita peticija, numeris 0392 2015 metų ją pateikė pilietis PS. Atjauta pasaulio ūkininkams tokios organizacijos atstovas. E, tai yra organizacijos siekiančios galvijų gyvūnų gerovės. Jie kaip tik siekia pieninių karvių gerovės. Atstovas yra čia ir norėčiau Jums dabar suteikti žodį penkioms minutėms. Ačiū. Komisija jau atliko e, pieninių karvių gerovės auditą penkiose valstybėse narėse. Rezultatai yra įvairūs. E, yra e, nustatyta ir teigiamų aspektų, ir nerima keliančių aspektų. Pavyzdžiui, ataskaitoje sakoma, kad Lenkijoje kai kurios karvės E, bandoma primelšti taip daug pieno, kad maždaug trečdalį karvių reikia paskersti anksti. E, Austrijoje 45-50 procentų karvių iš tikrųjų yra laikomos pririštos viduje didžiąją metų dalį. Estijoje e, buvo nustatyta, kad yra daug mastito atvejų, įsip į žaizdų, patinimų. E, ši... Vidaus politikos generalinis direktoratas neseniai parengė ataskaitą, kurią pateikė ir peticijų komitetui. Ir buvo pasakyta, kad mm, pieninės karvės laikomos tvartose yra antroji pagal e, rimtumą problema Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų, melžiamos karvės e, turi daug sveikatos problemų, tai, tai yra ir kojų problemos, e, mastitas, e, karvių, kuriems būdingi tie sutrikimai skaičius yra labai didelis ir e, karvės praktiškai visą gyvenimą e, gyvena su tomis problemomis. Mes lankėmės pieno ūkiuose Vokietijoje, e, Ispanijoje ir Danijoje. Tie vizitai vyko 2012 metais ir mes nustatėme, kad maždaug 50 procentų atvejų karvės buvo E, praktiškai visą laiką laikomos viduje fermose. Ne tik žiemą, bet ir tais laikotarpiais, kai auga žolė. Taip pat daugelis karvių yra laikomos pririštos. Kartais jos taip yra laikomos pririštos 24 valandas per parą ir visus metus jos praktiškai negali judėti, gali tik atsigulti, atsistoti, žengti keletą žingsnių į priekį, atgal ar į šonus. E, šiuo metu karvės yra veisiamos, kad duotų kaip galima daugiau pieno, tačiau EFSA yra pasakiusi, kad ilgalaikė genetinė selekcija e, lemia tai, kad atsiranda daug gerovės problemų, ypač daug svei, melžiamų karvių sveikatos problemų. EFSA taip pat e, yra pasakiusi, kad e, kojų ir e, kanopų sutrikimai yra labai didelė problema. Šlubuoja maždaug 25 procentai karvių. Tai reiškia, kad milijonai karvių yra šlubos. Ir EFSA e, teigia, kad per pastrosius 20 metų šlubumo atveju nemažėja ir kad e, dauguma šlubuojančių karvių jaučia skausmą. E, karvės yra laikomos labai prastomis sąlygomis, sugrūstos, nešvarioje aplinkoje. Pagrindas dažnai yra kietas, E, nėra jokio kraiko, nėra šieno ar šiaudų. E, taip pat e, narvai, aptvarai yra per daug siauri, dėl to atsiranda sužeidimų. Šioje srityje mes turime remtis bendraja gyvūnų gerovės direktyva, kuri yra taikoma visiems ūkių gyvūnams. Toje direktyvoje yra griežtų nuostatų. Ten yra pasakyta, kad valstybės narės E, turi užtikrinti, kad e, ūkininkai imtųsi reikiamų priemonių savo gyvūnų geroviai užtikrinti. E, jie turi stengtis, kad gyvūnai nepa, nejaustų nereikalingo skausmo ir nepatirtų traumų tai yra bendra formuluotė. Mes norėtume paprašyti šio komiteto mm, ir toliau nagrinėti šią peticiją ir paprašyti, kad komisija valstybėms narėms pateiktų išsamių gairių, e, turiu galvoje rekomendacijas e, pieno sektoriui. Reikia gairių, kurios padėtų laikytis tos griežtos, bet e, bendros direktyvos formuluotės, ypač trečio straipsnio formuluotės. Taigi reikėtų gairių, kaip ūkininkai galėtų sumažinti šlubumo e, atveju, mastito atveju, kaip užtikrinti, kad karvės, e, karvių kūnas būtų tinkamos struktūros. Nuotraukose matėte, kad karvės labai liesos ir kaulėtos. Taip pat kaip e, palaikyti karvių švarą, nes jeigu švaros nebus, daugės mastito, šlubumo atveju, taip pat kaip tinkamai įrengti aptvarus, bet to būtina užtikrinti, kad tuo metu, kai auga žolė, karvės būtų išleidžiamos į lauką. Tai taip pat reikia e, padaryti galą tai baisiai praktikai, kai karvės uh, E, ištisas savaitės ar netgi ištisus mėnesius laikomos pririštos. Taigi e, teisės aktas yra, formuluotė labai bendra, reikia, kad komisija pateiktų išsamių detalių gairių, kad visi žinotų, ką turėtų daryti ir kad dalintųsi geriausią praktiką. Ačiū. Thank you very much. Dėkuoju. Mr. Marijas, you're first. No, oh, sorry, sorry, sorry. The commission... Dabar mes suteiksime žodį komisijos atstovui. Ir tai yra ponas Denis Simonin. Prašome, jums suteiksime žodį. Ačiū pirmininkė. Kaip ir buvo pasakyta peticijoje, buvo 2016 metais atlikta keletas patikrinimų Aš pats asmeniškai nedalyvavau tose patikrinamuose ir audituose. E, rezultatai yra maždaug subalansuoti, situacija nėra katastrofiška. E, komisija šiuo metu e, rengia ataskaitą apie bendrą situaciją ir kai bus parengta ta ataskaita, ji bus pristatyta šių metų spalio mėnesį per mokymus skirtus valstybėms narėms. Ir valstybės narės galės e, e, pareikšti savo nuomonę, kaip jos vertina situaciją ir taip pat galės pasidalinti geriausios praktikos pavyzdžiais. Taigi po tų e, bendrų patikrinimų mes dabar jau galime įsivaizduoti, kaip valstybės narės galėtų gerinti situaciją, jeigu to reikia na, buvo čia paminėta 2012 metai, taip pat 2019 metų mokslinė ataskaita, manau, kad per tą laiką situacija pasikeitė. Kitas dalykas, komisija savo e, oficialiame atsakyme praėjusi, praėjusiais metais nepaminėjo, kad jau dabar yra įsteigta gyvūnų gerovės platforma. Jau įvyko pirmasis jo susitikimas ir e, E, ta platforma suteiks galimybę įvairiems suinteresuotiesiems sektoriams diskutuoti ir mm, aptarti galimą gairių e, dokumentą, kuris galėtų būti parengtas ir kuris galėtų pagerinti gyvūnų gerovės padėtį e, įvairiose sektoriuose. Tačiau svarbu pabrėžti, kad mes esame gavę keletą prašymų. Kol kas mes e, nepradė, ne, neparengėme e, atsakymų, bet šis parlamentas jau yra e, balsavęs dėl rezoliucijų, dėl triušių, dėl arklių. Na, jeigu norėtumėte išgirsti mano asmeninę nuomonę aš galiu pasakyti, kad pieninės karvės yra tikrai puikia tema, kuri domina visas valstybės narės. Tai yra tikrai e, aktuali tema ir čia turime ir daug mokslinių e, tyrimų. Taigi galime dirbti šioje srityje, tačiau dabar dar turime e, šiek tiek dar padiskutuoti su suinteresuotaisiais asmenimis, gauti naujausios informacijos apie situaciją ir tada galvoti apie ateitį. Euh, Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Marijas. Dėkuoju, pirmininkė. Mes ne vieną kartą, netgi plenarinių sesijų metu, kalbėjome apie tai, e, kad reikalingos priemonės užkirsti kelią blogam elgesiui su gyvūnais. Man atrodo, kad šiuo atžvilgiu kalba eina apie pieninių karvių pernelyg intensyvų naudojimą, nes tikslas yra padidinti pieno primilžį ir taip gauti daugiau pajamų. Tačiau pieno kainos yra itin mažos. Ir kalbant apie karvių augintojus, jų pajamos taip pat lieka mažomis. Vartotojai ma moka taip pat mažą kainą už pieno produktus. Tokiu atveju pieno produktų gamintojai gauna mažas pajamas, o vartotojai moka netinkamą kainą, nedekvačią kainą. Taigi visa tai rodo, kad ES eina neteisingu e, keliu. Reikia, reikia pasirinkti kitą kelią. Ačiū. Dabar žodis e, Peter Jar. Aš norėčiau performuluoti paskutinę frazę, kurią sakė anks, anksčiau kalbėjęs e, kolega. Mes šiaip einame tinkamų kelių, tačiau kyla klausimas, ar einame pakankamai sparčiai. Esu e, kilęs iš Vokietijos, kurioje dominuoja stambus ūkiai. Ir e, jeigu mes pasižiūrėsime, kaip, sakykime, e, praeitie buvo laikomi tuose ūkiuose galvijai, matysime, kad šiandien situacija yra daug geresnė. Tačiau, kalbant apie gyvūnų gerovę, visų pirma reikia apibriežti, kas tai yra nes visa tai yra susiję su praktiniais ekonominiais dalykais. Reikia kalbėti apie e, sąlygas, kuriomis turėtų būti laikomi galvijai. Ir tos sąlygos turi būti vienodas visose ES šalyse, nes tai taip pat yra susiję ir su konkurencijos klausimais. Ačiū e, peticijos, peticijos autoriais, autoriams, kurie pateikė mums e, e kaip ir šią peticiją. Tai yra tiesiog mm, skatinimas mums e, kalbėtis šią temą, e, pasigilinti į susidariusią situaciją. Jeigu pasigilinsime, matysime, kad turbūt situacija skirtingose valstybėse skiriasi. Nes, e, tarkim, dėl gyvūnų gerovės, šiaip Europos parlamente taip pat yra parengta ne viena e, rezoliucija. Dėl šios peticijos aš siūlau svarstyti ją, E, siūlau paremti ją ir um, analizuoti šį klausimą. Kadangi žemės ūkis e, dažnai yra vertinamas e, neigiamai, ūkininkas neva išnaudoja turimus galvijus. Tuo tarpu mes turime garantuoti jų gerovę ir tai visų pirma turi daryti pats ūkininkas. Galvijų gerovės savoka turėtų būti apibriešta, turi būti parengtos bendros e, nuostatos, kaip užtikrinti tą gyvūnų e, galvijų gerovę. Ir norėčiau pasakyti, kad tikrai mm, mes einame teisingu keliu. Neteisinga sakyti, kad mes nieko nepadarėme, lyginant su tuo, kas buvo. E, 20 metų atgal. Taigi, kaip kelias pasirinktas teisingas, tačiau čia susikirti susikerta labai įvairūs interesai. Pavyzdžiui, egzistuoja direktyva dėl oro kokybės. Mes sunkiai Europos parlamente kovojame už šią direktyvą, nes negalime uh, sakyti, kad e, karvės yra kaltos už e, šias dujų e, kaupimasi ir todėl jos kaip ir neva tai daro žalą aplinkai. Mes, manau, kad turime suteikti galimybę karvėms kvepuoti, gyvuoti, nes karvė yra gyvas e, organizmas ir mm, pasisakau už tai, kad būtų parengtos e, direktyvos, e, teisės aktai, kurie būtų skirti ne konkrečiai karvėms, bet galvijams apskritai ir garantuotų jų gerovę. Taigi dar kartą pasisakau už šią peticiją ir kad ji būtų perduota tinka, e, tinkamai, tinkamam komisijos direktoratui. Pirmininkė, baigime diskusijas. Ne, prašo žodžio dar ponas e, Steven, e, Stevenson, prašome porą minučių. Aš norėčiau šitą pakomentuoti iš to, ką sakė komisija dėl 2009 metų. Mūsų tyrimas vyko 2012 metais ir aš, jeigu atvirai, nemanau, kad kažkas labai pasikeitė. Vidaus politikos generalinio direktorato ataskaita buvo pateikta šiais metais ir tame toje ataskaitoje buvo pasakyta, kad pieninių karvių laikymo problemos yra antros pagal rimtumą. Anksčiau vertindavo viską maisto ir veterinarijos tarnybos, kurias aš tikrai gerbiu, bet man atrodo, kad jie tiesiog buvo per geri vieno sektoriaus veiklos vykdytojams. Man atrodo, kad problemos yra tikrai labai rimtos. Prieš dviejus metus aš išsiunčiau visų 28 valstybių narių Žemės ūkio ministerijoms klausimyną ir klausiau ten, kokių veiksmų yra įmamasi, norint išspręsti tas esamas problemas. 12 valstybių narių atsiuntė atsakymus, tai yra visai neblogas skaičius, bet tapo akivaizdu, kad daugelis iš atsakiusiųjų tikrai net neįsigilino į tai, ko klausėme ir apskritai į tai, ką reiškia imtis veiksmų. Ir dėl to aš ir sakau, kad reikėtų gairių, išsamių gairių, ne taisyklių, noriu tą pabrėžti. Tas gairės galėtų patikti pati komisija. Beje, visai neseniai komisija patikė labai geras gairės apie tai, kaip reikėtų transportuoti galvijus laivais. Tai yra gairės ir patiems galvijams, gyvūnams ir žmonėms, kurie tuos laivus plukdo. Tai, manau, yra labai geras dokumentas ir, manau, tikrai tos uh, gairės labai praversų. Labai tikiuosi, kad ne, mano, į mano peticiją bus gilinamas ir toliau. Dėkoju. Dabar galime baigti diskusijas. Tai reiškia, kad peticiją gilinsimės ir toliau. Ir kadangi komisija po penkių atliktų auditų turės jau daug geresnį vaizdą apie tai, kokia yra padėtis visose valstybėse narėse, tada pakviesime komisijos atstovus atvykti į mūsų komiteto posėdį ir viską papasakoti. Taigi, penkių auditų e, rezultatai turės būti išaiškinti komitetui ir po to, kas vyks e, po sustikimo, kuris vyks šiais metais spalio mėnesį Airijoje, tai tiesiog man būtų įdomu sužinoti, kas bus e, nušviesta tame susitikime, kokia yra situacija valstybėse narėse, kaip jos laikosi ir gyventina direktyvą. Tokia informacija mums labai praverstų. O dabar žo, noriu pasakyti, kad kreipiuosi į komisiją, lauksime ir tolesnio dialogo, tolesnio apsikeitimo nuomonėmis šio klausimu. Ir manau, kad taip pat reikėtų išsiųsti raštą Europos parlamento žemės ūkio komitetui, tiesiog informuoti juos apie tai, kad mes į šį klausimą gilinamės, kad vyksta bendradarbiavimas tarp mūsų komiteto ir komisijos. Ir taip pat aplinkosaugos komitetui išsiųsime laišką. Gerai. Na ir jeigu komisija palinksėtų, tai labai džiaugčiausi. Gerai. Dėkoju. Tai taip ir darysime. Ir tikiuosi, kad ir jūs patenkintas tokiais rezultatais. Taip, labai ačiū. Puiku. Na, bent jau mūsų komitetui tai tikrai buvo naudingas jūsų pranešimas ir dėkoju už tai, kad keliavote tiek toli į Briuselį ir tikiuosi, kad, na, saulės išgirsi, pamatysite bent mažą spindulėlį keliaudamas namo. Dėkoju. Na, o dabar paskutinis mūsų šiandienos darbo tvarkės punktas, tai yra tyriamoji misija į Švediją. Vasario mėnesį tai yra pats blogiausias laikas apsilankyti mano gimtinėje, na, bet tas vizitas įvyko. Delegacijai vadovavo e, Džekį, mano geras draugas, ir Palčekį ir žodį suteikiu Jums. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Noriu labai trumpai e, pakalbėti apie tai, kas buvo vasario mėnesį. Mes apsilankėme, sėkmingai apsilankėme Švedijoje. E, mūsų vizito tema buvo štai kokia. Švedijos institucijos išduodamos e, išduoda E, asmens kodus e, e, užsieniečiams labai lėtai, užsieniečiams tenka pereiti labai daug procedūrų. Mes kalbėjome su Švedijos institucijomis ir sutarėme, ką institucijos turi padaryti. Mes ketiname parengti rekomendacijų. Panašu, kad visi sutarė, kad dėl dokumento būtų galima balsuoti kitą mėnesį. Tačiau atrodo, kad Europos komisija šią problemą nagrinėja jau kurį laiką ir ketina įgyvendinti bandomąjį projektą. Noriu pasakyti, kad atliktas įvertinimas Europos komisijai netiko. Atrodo, kad Švedijos institucijos žodžiais buvo labai pasirengusios bendradarbiauti, tačiau um, vėliau atitinkamų darbų nematėme. Taigi mes turėtume būti griežtesni, turim, esame nustatę terminą teikti pakeitimus dėl rengiamo pranešimo, tai yra gegužės antroji diena, 15 valanda. Kągi, misijoje mūsų dalyvavo nedaug, bet norėčiau vis tiek paraginti ir kitus. Ypač džiaugiuosi, kad šiandieną čia yra ponė Džiufrida, taip pat ponė Kuneva yra salėje, tai jeigu norėtumėte, žodis tikčiau jums. Prašau, ponė Džiufrida. Dėkoju pirmininkė. Taip, iš tiesų norėčiau pasakyti, kad organizuota išvyka buvo labai svarbi. Galiu tik tai pritarti tam, kas buvo pasakyta, kad e, labai e, svarbu e, parengti labai gerą šio vizito ataskaitą. Pats vizitas tikrai buvo puikiai organizuotas per trumpą turimą laiką Reikia taip pat pasakyti, kad na, daug ką pamatėme, daug ką aplankėme, tačiau gal reikėjo na, skirti papildomai pusdienį, kad mm, būtų buvę e, daugiau skirta laiko tam tikroms e, temams. Bet kuriuo atveju mes per trumpą laiką sugebėjome susitikti su visais mums svarbiais asmenim ir aptarti labai jautrų klausimą. Ehm Šis klausimas yra tikrai labai svarbus, reikia rasti skubų sprendimą ir tai liudyje tai, kad mes gavome e, daug peticijų. Peticijos buvo e, susijusios e, su įvairiais to paties klausimo aspektais. Taigi, kadangi gavome labai daug peticijų, galėjome prašyti ir daugiau informacijos sustikimų metu kai kurių aspektų atžvilgių dėje tikrai mes negalėjome e, įsigilinti ir suvokti problemos esmės. Šis komitetas yra kaip ir e, jungiamoji grandis e, tarp ES institucijų ir piliečių ir mes turime suvaidinti savo vaidmenį kaip ta jungiamoji e, grandis e, ir Tai reiškia taip pat, kad mes turime sustiprinti mūsų vaidmenį, mes e, turime stebėti, kad organizuotos misijos tikslas būtų pasiektas. Mūsų tikslas buvo įsiaiškinti, kas neveikia ir e, kad būtų pasiektas rastas tinkamas sprendimas e, mūsų tikslas yra E, inicijuoti dialogą, kuris turėtų tęstis su Švedijos institucijomis. E, nes dar kartą kartoju, kad šis komitetas yra tokia tar, tarpinė grandis tarp piliečių ir institucijų ir mūsų tikslas tiesiog sureaguoti į tą daugybę peticijų, kurios buvo pateiktos. Toliau mes, mes kaip ir atlikome savo darbą, nuvykome į Švediją ir dabar mes turime stebėti, kaip na, problema bus sprendžiama, nes yra susijusi ir su e, piliečių teisėmis, ir su galimybėmis. Tad e, džiaugiuosi, kad turėjau galimybę sudalyvauti šiame e, vizite. Norėčiau padėkoti E, pirmininkiai, taip pat e, ir kitiems komiteto nariams, sekretoriato darbuotojams už e, šio vizito organizavimą. Mes turėjome galimybės aplankyti jūsų gimtąjį miestą ir man tikrai šis vizitas padarė įspūdį, aš jo nepamiršiu. Dėkuoju. Labai ačiū. Pone Kuneva. Dėkoju pirmininkė, sutinku su kolege. Nenoriu kartoti visų detalių, bet e, akcentuosiu keletą svarbių dalykų, kas mane nustebino, padarė man įspūdį. Tai buvo puikiai suorganizuota kelionė ir informacija, kurią gavome iš Švedijos vyriausybės ir ministerijų atstovų, buvo puiki, nes jie jau buvo pradėję gilintis į tuos klausimus, uh, E, kurie mus domino prieš kurį laiką. Iš tiesų, į tai, kad reikia pokyčių, jie žiūri labai rimtai. Be abejo, galbūt visą tai užtruks, bet jie ne tik tai, kad padarė viską, kas buvo privaloma, turiuomenyje teisėkuros pakeitimus, įstatyminius pakeitimus, bet jie ieškojo ir galimų tolesnių pokyčių, kaip būtų galima pritaikyti vietos įstatymus, kad jie būtų palankesni migrantams. Nes migrantai, atvykstantis į Švediją pastaraisiais metais, susiduria su tokiomis pat problemomis dėl asmens kodo, dėl galimybės pasinaudoti vairiomis paslaugomis Švedijoje. Taigi ten jau viskas pajudėjo tinkama e, teigiama linkme. Kita vertus, reikėtų ir toliau stebėti situaciją ir užtikrinti, kad visos nuostatos, teisinės nuostatos būtų įgyvenintos praktiškai. Iš tiesų labai dėkoju Švedijos institucijoms už tai, kad suorganizavo šią kelionę. Ji buvo puikiai. Dėkoju. Na, aš norėčiau pasakyti, kad aš ten irgi dalyvavau, nes tai yra mano gimtinė. Ir norėčiau padėkoti kolegoms, ypač PAL, už tai, kad e, įnešė puikų e, indėlį, sprendžiant šitą problemą. Ir ypatingai norėčiau padėkoti sekretariatui, Kler ir kitiems. Vizitas buvo vaisingas, mano galva. Ir aš tikrai žinau, kad mūsų institucijos į visą tai atsižvelgs, nes nedažnai į Švediją atvyksta peticija paremti, pa, paremtos e, tyriamosios misijos nariai. Dabar suteiksiu žodį komisijai, ponė Lur. Ačiū pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti Europos parlamentui už jo iniciatyvą Ačiū už puikią to vizito ataskaitą. Iš tikrųjų, problemų yra. Kaip jau pasakyta ataskaitoje, komisija palaiko ryšius su Švedijos institucijomis jau kurį laiką. Pastarojame vis neseniai buvo pradėta įgyvendinti bandomoji procedūra, tai buvo 2016 m. spalio mėnesį. E, vasario mėnesį gavome atsakymą iš Švedijos institucijų, jis sutapo su vizitu ir tai gali. Akivaizdu, kad švedijos institucijos gerai pasi, buvo gerai pasiruošusios. Taigi gavome atsakymą su informacija. Komisija kol kas dar neturi galutinės pozicijos, dar ne visi dokumentai yra išversti, tačiau mūsų tarnybos mano, kad gautas atsakymas yra labai įdomus, vis dėlto dar kai kurios aspektus reikėtų patikslinti. Visų pirma, Švedijos institucijų siūlomas sprendimas turėtų padėti spręsti Europos piliečiams kylančias visas problemas. Tai yra viena. Antras dalykas, kuris mums atrodo labai svarbus ir kuris atitinka čia išreikštą nuomonę, yra tai, kad e, Švedijos institucijos tikrai demonstruoja norą spręsti problemą ir rengia planus dėl sprendimų. Kol kas tur, išgirdome idėjų, pažadų, tačiau to dar nepakanka, kad e, baigtume nagrinėti šį klausimą. Taigi komisija ir toliau palaikys e, ryšius su Švedijos institucijomis. Labai ačiū. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Gal ką nors pridurti? Gal delegacijos vadovas, PAL? Ne? Kągi, dėkoju tuomet komisijos atstoviai, dėkoju kolegoms. Šitas darbas tęsis ir komisija mus informuos ir toliau. Manau, tai yra savaime suprantama ir tikrai niekas nebejoja, kad palaikysime kontaktą, bet aš galiu Jums pasakyti, kad Švedijoje asmens kodas yra praktiškai šventas reikalas. Tikrai labai sunku bus čia kažką keisti, nes supratimas, samprata, kas tai yra, yra taip įsišaknyjusi, kad labai sunku kažką keisti, bet pokyčių reikės, nes dabar situacija yra diskriminuojanti. Taigi kol kas balsuosime dėl rekomendacijų, o gegužės antrą dieną, trečią, tai, tai yra svarstysime šitą klausimą trečią valandą gegužės antrą dieną, o balsuosime gegužės 30. Dėkoju už darbą šiandieną, pasimatysime rytoj. Gražaus vakaro.